Jeigu ne, tuomet protokolą patvirtiname. Man šiandieną labai malonu pasveikinti atvykusius į mūsų plenarinį posėdį Seišelių parlamento užsienio reikalų komiteto keturių, keturių narių delegaciją ir du svarbius parlamento personalo darbuotojus. Šiai delegacijai vadovauja komiteto pirmininkas Vaivenas Williamas. Jie Europos parlamente lankosi šią savaitę. Ir jie dalyvauja keturių dienų vizite, kurį suorganizavo parlamentinės demokratijos skatinimo tarnyba. Mėly draugai, mes tikimės, kad jūsų apsilankimas Europos parlamente bus vaisingas. Žinome, kad atidžiai seksite pono Kadek pranešimo diskusijas dėl ES ir Seišelių žuvininkystės e, partnerystės susitarimo. Dėl šio pranešimo mes balsuosime rytoj. Ir prašau kitą kartą, kai atvyksite, atvežkite mums šiek tiek daugiau saulės į Briuselį.